Ir dar mums lieka vienas klausimas - Šiaurės Kaukazas, pirmiausia, Orl Olego Orlovo atvejis. E, diskusijas pradės ponė Hautelė. Pirmininkė, norėčiau pasakyti, kad rezoliucija dėl padėties Šiaurės Kaukaze, pirmiausia, dėl Olego Orlovo atvejo yra viena iš rimčiausių rezoliucijų, e, kurias bus prieimęs parlamentas. Šiaurės Kaukaze e, padėtis per pastarusius metus pablogėjo. E, kasdien žmonės Čečienijoje, Ingušijoje, Dagestane, Šiaurės Osetijoje ir Kabarino Balkarijoje kenčia nuo žmogaus teisų pažeidimų. E, šį antradienį žuvo mažiausiai dešimt žmonių per išpolį per, čia, prieš Čečenijos parlamentą Groznyje. Mes žinome, kad neseniai 70 e, e, žmonių žuvo Šiaurės Osetijos sosnėje Vladikavkaze. Šie taip pat reikia pasakyti, kad daug ne, kad nėra paskelbta daug tyrimų duomenų, pavyzdžiui, nežino vaikų žuvusių per Beslano tragediją tėvai, kaip iš tikrųjų viskas ten vyko. Žinome, kad e, tai, kad situacija nesprendžiama, e, leido smurtui išplisti Šiaurės Kaukazo Respublikose. E, Čečenijos pabėgėliai Europoje bijo persiekimo net žudinių St. Peterburgė ar Maskvoje per pastarus metus buvo mirčių atvejų. Mes turime siekti, kad tokie procesai sustotų. O 2009 m. Sakharovo premijos e, laureatas Olegas Orlovas e, yra teisiamas. Mes dabar turime e, bendradarbiauti su mm, Europos tarybos pranešėjų dėl Šiaurės Kaukazo padėties ir žmogaus teisų pažeidinėjimų. Dėkui, dabar ponės Hakė, dviems minutėms. Pone pirmininkė, mėly kolegos, šiandien pirmininkas Būsėkas paskelbė, kas laimės jo šiais, šių metų Sakarovos premiją. Tai yra premija, kuria skiriama už sąžinės ir laisvę ir žmogaus teisų gynimą. Ir pirmininkas Buzekas paragino Kiniją paleisti Liu Sibao bei paaiški, paaiškino, kad laisvė tai ne pavojus, bet pavojų laisvė yra daug. Panašiai situacija yra ir Šiaurės e, Kaukaze. Olegas Orlovas, Sergejus Kovalov, Kovaliovas ir Liudmila Aleksejeva iš Memorial organizacijos praėjusių metų e, Sakaro premijos laimėtojai negalėjo atsiimti asmeniškai šio apdovanojimo, nes jų e, laisvė yra apribuota. Taigi mes turime reikalauti, kad Rusija vykdytų savo įsipareigojimus kaip SBO nariai. Pavyzdžiui, Rusija yra įsipareigojusi gerbti žmogaus teisės ir teisinę valstybę, tačiau kaip toli skiriasi darbai nuo žodžių. E, dinksta žmonės, žmogaus teisų gynėjai išnyksta paprasčiausiai ir e, nėra niekur žiniasklaidos laisvės, net ir internete 20 tūkstančių bylų žmogaus teisų teisme e, vyksta. E, Rusija aišku gali ir turi kovoti su e, terorizmu Šiaurės Kaukaze, bet jeigu tas nebus daroma tai teisingai bei sąžiningai, tai e, duos tik tai priešingų rezultatų. Rusija kalba, kad yra įsipareigojusi ginti žmogaus teisės. Mes tikrai e, laukiame atvykstant memorial atstovų į mūsų parlamentą, bei galėtų paliudyti, kad jie turi tokią pas teisės kaip kad ir Šiaurės Kaukazo gyventojai. Dabar ponas Repo, prašom. Ačiū, pirmininkė. Labai didelį susirūpinimą kelia ta e, baimės atmosfera, kuri supa žmogaus teisų gynėjus Rusijoje. Mums visiems rūpi Olego Orlovo likimas, kuriam mes pereitais metais suteikėme Sakrovo premiją. Pagrindinių teisių pažeidinėjimai dažnėja ir turime pasakyti, kad Rusijoje žmogaus teisų gynėjai gyvena nuolatinėje baimėje, turime su tuo kovoti, bet tuo pat metu turime kovoti e, už teisės viršenybę ir piliečių visuomenę e, Šiaurės Kaukaze. Mm, šie principai turi būti gerbiami. Jeigu norite teisingumo, tai um, turite žiūrėti ir į objektyvų ir subjektyvų um, metmenį. Tai reiškia taip pat kovą su nebaudžiamumu. Tie, kurie yra nusikaltę, turi būti nubaudžiami, o aukos turi būti gerbiamos, jų teisės turi būti gerbiamos. Mes turime labai aiškiai pareikšti savo paramą Orlovui, turime tai prisiminti, kai kalbame su Rusija, kai kalbame apie santykius tarp Rusijos ir ES. Rusai privalo gerbti žmogaus teisės, jeigu iš tikrųjų nori tapti tikra ES partnerė. ES yra tautų sąjunga. Dėkoju. Pirmininkė, kalbėjau pusantros minutės. Čarniecki. Ačiū, ponas Čurnievski. Solidarność w Polsce walczyła o prawa człowieka, o demokrację. Kai solidarumas Lenkijoje kovojo už žmogaus teisės ir demokratiją, turėjome tokį šūkį, nėra laisvės be solidarumo. Ir šiandien, turėdami galvoje tai, kas vyksta Šiaurės Kaukaze ir kitose Rusijos vietose, galime sakyti, kad nėra stabilumo be teisinės valstybės. Todėl labai svarbu vienu metu kalbėti apie šios du dalykus. Ponai ir ponios, mes negalime išlaisvinti politinių ir ekonominių santykių su Rusija, negalima apie juos kalbėti atskirai nuo žmogaus teisų šioje šalyje. Tai yra bendra sistema, susiję dalykai. Tai yra tiesiog elementarus sažiningumas. Kalbame mes ne tik tai apie santykių su Rusija atšildymą, taip sakant, bet ir apie tai, kad reikia Maskvos reikalauti gerbti žmogaus teisės, pirmiausia ir to žmogaus, kuriam buvo suteikta Sakarovo premija, nes tai yra tiesiog e, nepagarba Europos Sąjungai. Merci, monsieur le président. Je voudrais... Pone Vergiat, ačiū pone pirmininkė. Aš norėčiau pasinaudoti progą ir paraginti kolegas skatinant pagalvoti, kodėl yra suteikiama Sakarovo premija. Mes kalbame apie Orlovo atvejį. Jis yra vienas iš trijų įkūrusių asociaciją, kuriai paskiriame Sakarovo premiją ir taip pagerbėme tos institucijos darbą. Situacija Čečenijoje tebėra bloga, ypatingai mm, po ponios Osinovos nužudimo Orlovas labai kritikavo situaciją Čečenijoje ir dėja 2010 m. sausi ponas Orlovas buvo, jam buvo pasmerktas nuosprendis, taip pat ir jo įkurtai asociacijai. Dabar jam yra paskirta trijų metų laisvės atėmimo bausmė, tad Sakarovo premija, kam jos reikia? Mes ją pagerbėme tuos, kurie kovoja už demokratiją ir žmogaus teisės. Ir taip mes tarsi mėginam apsaugoti uh, premijos laureatus. Man atrodo, kad ir Orlovas, o taip pat ir kiti gavę premiją nusipelno tos apsaugos. Man atrodo, laikas labiau nei subrendo, jog pagaliau būtų pradėtos gerbti teisės Šiaurės Kaukaze. Po ponios Estimovos Estemirovos nužudimo mes matome, kad žmonės yra reguliariai žudomi, jie dinksta ir niekas jų nebesuranda. Ir atrodo, kad mes per e, kiekvieną plenarnę sesiją kritikuojame žmogaus teisų padėtį, bet atrodo, kad e, konstruktyvaus dialogo nėra. Atrodytų tarsi sakome, kad e, galbūt ir pažanga padaryta, bet tik tai ne žmogaus teisų paisimo srityje. Man atrodo, kad Nereikėtų matyti pirmame plane ekonominio interesų. Brangus kolegos, galbūt jeigu mes šias temas varstytumėm ne ketvirtadienio popietę, o kitų metų, kai um, yra daugiau kolegų, būtų geriau. Ačiū. Toliau žodis posiltui. Pone pirmininkė, Šiaurės Kaukazas buvo caristinės kolonialistinės politikos auka. Taip pat. Um, tautos žudimo e, per imperialistinį režimą auka, o taip pat ir po SSRS žlugimo dar patyrė du karus iki pat e, mažų tautų, tokių kaip čečienų genocido. Ir šiandieną jau galima pasakyti, kad tai yra regionas, kuria, kuriame satelitiniai režimai, kaip kad ir yra pono Kadirovo toks režimas, valdo. Mes tokius režimus turime pasmerkti, jie visiškai neturi nieko bendra su demokratija, su teisėtumo principu. Dėl to turime um, bendradarbiauti pirmiausia, Europos taryba ir Europos žmogaus teisų teismo sprendimai turi būti gerbiami, taip pat ir um, ES veiksmai bei demokratinių teisų gynimo organizacijos. Ir Memorial organizacija čia yra labai svarbi, dėl to raginame, kad ne tik paliktų Rusijos valdžia pagaliau ramybėje pono Orlovą, bet taip pat norime paremti jo veiklą, nes jis tikrai nusipelnė žmogaus teisėms. Mes norime paremti jo pasiekėjus, bendražygius, taip pat Kaukazo, Šiaurės Kaukazo tautas ir visus mūsų bičiulius. Mm, nes visi gedime ponios Estemirovos, e, kurią daugelis iš mūsų net ir asmeniškai pažinojome. Taigi mes tikrai esame tiesiog įpareigoti veikti Šiaurės Kaukazo regione ir užtikrinti, kad ten įsigaliotų demokratijos ir teisėtumo principai. Ačiū, ponė Poseltai. Pan Valenca. Dabar nuo politinių frakcijų. Ponas Valenca. Nuo EPP frakcijos. Ačiū pirmininkė. Jau seniai kalbama, kad didžiausia problema Šiaurės Kaukaze yra ta, kad politikai nekreipia dėmesį svarbiausius aspektus, tai būtent į žmogaus teisės. Tai destabilizuoja padėti Šiaurės Kaukaze ir pratese konfliktą. Ir taip pat taip yra remiami teroristai. Žmogaus teisų aktyvistai, taip kaip Memorial organizacija, e, juos reikia paremti, nes jie yra būtini tam, kad kurtumėm stabilę e, visuomenę. Taip pat tokių e, organizacijų reikia stabilumui tame regione kurti, todėl juos reikia palaikyti ir taip pat turėtumėm kritiškai žiūrėti į negatyvius poslinkius, turėtumėm kalbėti už tuos ir ginti tuos, kurie yra persekiojami ir e, kankinami dėl tokios veiklos. Ponas Mirski nuo socialistų demokratų vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš visiškai pritariu tai rezoliucijos daliai, kurioje kalbama apie būtinybę Šiaurės Kaukaze garantuoti žmogaus teisės. Aš e, puikiai pažįstu šį regioną, nors silankiau jame vieną kartą. Norėčiau pažymėti, kad žmogaus teisų gynėjas pati savoka nesuteikia jam galimybės apkaltinti Čečenijos prezidento nužudimu. Galbūt e, e, jisai suklydo. Europos parlamentas neturėtų prisimti Orlovo advokato vaidmens. Orlovas savo teisės turi įrodyti teisme. Jeigu ne Rusijos teisme, tai tada prieš Europos žmogaus teisų gynimo teismą. Nes mes negalime čia pasisakyti tik už vieną kurią tai šalį, nes e, kiekviena šalis turi uh, išpildyti savo įsipareigojimus ir kaip ten bebūtų įžeidimas yra pažeidimas. Dėkojame. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Jest paradoksem, że w dniu, w którym. Ačiū pirmininkė. Rodo, čia yra paradoksas, kad tokią dieną, kai mes apsisprendėme, kam skirsime Saharovo prizą, š, premiją šiais metais, mes būtent kalbame apie to, tos premijos laimėtoją. Uh, ankstesnį laimėtoją. Norėčiau priminti, kad Memorial organizacija ir ponas Orlovas pernai gavo šią premiją už tai, kad kovojo už teisybę. E, e, būtent dėl Rusijos nusikaltimų Čečienijoje. Šiandien mes kalbame apie jo kančias už tai, kad jis turi pakankamai drąsos reikalauti uh, E, atsakymų apie na, dėl Natalijos Astemirovos mirties. Ji buvo Memorial organizacijos vadovė Čečenijoje. Reikia nepamiršti, kad Čečenijos vyriausybė negalėtų to padaryti be Kremliaus palaikymo Medved, prezidentas Medvedevas. Prezidentą Medvedevą reikėtų paspausti, kad jisai liautųsi vykdęs tokius neigiamus veiksmus e, Čečenijoje. Ačiū, ponė Basesku. Šiaurės Kaukazo Respublikos. Respublikose kiekvieną dieną praktiškai vyksta e, smurtas. Šis e, atvejis rodo, kad tokia santvarka kelia e, pavojų e, visam regionui. Po 13 metų nepriklausomybės jau dar yra tūkstančiai e, žmonių, kurie yra išvaryti iš savo gyvenimo vietų. Ir jie yra pra, gauna pranešimų apie užpuolimus ir kitus pažeidimus ir daug teisinių procesų yra pradėta be, e, be pakankamai e, įrodymų. E, ponas Orlovas yra teisiamas už meištą Čečienijos prezidentui po ponios Ostemirovos nužudimo. Manau, kad reikia imtis federalinė valdžia turėtų imtis veiksmų tirdami būtent šitą bylą. Ačiū. Pone Korlova. Pirmininkė, Šiaurės Kaukazas pirmiausiai žinomas dėl smurto Čečenijoje. Ypatingai šis konfliktas išsiplėtė ir apima Ingušiją ir Dagestaną. Mes daug kalbame apie laisvės kovas, apie kovą prieš terorizmą, bet matome, kad e, viso to pasiekmė yra viduje perkelti asmenys, pabėgėliai. Man atrodo, kad mes turime paremti tokius žmonės. Mes žinome, kad memorialas atliko labai svarbu vaidmenį. Mes turėtumėm ginti Orlovą, jam tenka svarbus vaidmuo. Prisimenant Aną Politkovskąją, galima būtų pasakyti, kad ji taip pat gynė žmogaus teisės Čečienijoje. Ji taip pat buvo likviduota, kaip ir Natalija Estemirova. Nes ir pastaroji pasisakė prieš smurtą Čečienijoje. Tad kiek laiko dar truks tokie žudimai? Man atrodo, kad ES turi aiškiai ginti tokius žmonės. Dėkojame toliau, ponas Sonik. Dziękuję bardzo. Chciałbym zacząć od... E, Dėkoju. Norėčiau pataisyti vieną kolegą, kuris kalbėjo, kad Memorial atstovai negalėjo atvykti atsijimti premijos. Taip, jie atvyko būtent e, Damas Emblanko, baltosios e, ponios negalėjo iš Kubos atvykti. Bet mes ir toliau gauname pranešimus apie žmogus teisų pažeidimus Šiaurės Kaukaze. Vyriausybė e, teigia, kad jie imasi veiksmų padėčiai stabilizuoti, bet ten trūksta teisės viršenybės, teisinės valstybės ir būtent tai yra didžiausia problema. Civiliai patiria smurtą, jie yra kankinami, persekiojami, vyksta žudimai, suėmimai. O tyrimai žmogus teisų pažeidimų niekur neveda. Dažnai vien, vienintelė pasiekmė tai yra nebaudžiamumas, pažeidėjų nebaudžiamumas. O dėl to piliečiai nepasitikė teisėją saugą. Mes turime stebėti padėtį Šiaurės Kaukaze, kad užtikrintumėm teisinę valstybę ir paremtumėm pilietinės ir demokratinės iniciatyvas, e, pagal kurias mažinama demokratijos toka šiame regione. Pirmininkas, ačiū. Dabar perėsime prie spontaniškų pasisakymų. Matau, ponas Mikolašik nori pasisakyti. Prašom. Dėkuojam, pan predsedajūcijai. A... Ačiū pirmininkė. Gerbiami kolegos. Manau, didžiausia problema Šiaurės Kaukaze yra tai, kad išornis pasaulis nekreipia dėmesio žmogaus teisės pažeidimus. Tokie pažeidimai destabilizuoja padėtį regione ir nesuteikia galimybės pagerinti padėtį, taip pat ir motivuoja teroristus. Ponas Kadyrovas kuris yra šiandienis vadovas, visiškai negerbė jokių teisės aktų, jokios teisės ir šienybės, negerbė žmogaus teisų. Taip pat visuomenė nėra informuojama, negauna informacijos ir nėra galimybės jokiai konsultacijai. Kai Memorial ir ponas Orlovas norėjo pakeisti šitą padėtį, Matome, kad ta padėtis beveik, beveik neįmanoma šitą padėtį pakeisti. Būtent todėl Rusijos federacijos piliečiai turėtų būti teisingai informuojami apie šią padėtį. Pirmininkas, ačiū. Pone Kratuf. Ačiū pirmininkė, aš irgi norėčiau išreikšti mano solidarumą su ponu Orlovu ir Memorial organizacija, kurie e, praeitais metais gavo Saharovo premiją. Jo pasmerkimas, jo nuteisimas dėl šmeišto prieš e, Čečenijos prezidentą ir visas teismo procesas tai yra žmogaus teisų e, gynėjų persiekėjimas ir jo viršūnė yra ponios Astamirovos nužudimas. Norėčiau pabrėžti baisius žmogaus teisų pažeidimus, kurie yra uh, e, pateisami tuo, kad yra kovojama su teroristais. Negalima toleruoti tokios situacijos, o Rusijos vyriausybė ją toleruoja. Ačiū pirmininkas. Ponas Gulyčiak. Dėkui, pane predsedajci. E, já bych se chtěl. Dėkoju, pane pirmininkė. Norėčiau visų paklausti, kodėl nuolat kalbame apie žmogaus teisės tokioje tušioje salėje. O be to ir kalbame ne apie reikalo esmę. Kaukazo šiaurėje problema ta, kad nedidelė asmenų grupė siekia savo tikslų, yra ginkluota, tai yra vahabitai. Ir jiems priemonės šiai kovai yra teikiamos iš tų pačių šaltinių, kaip ir priemonės terorizmui teikiamos. Ir kila klausimas, kodėl apie tai nekalbama, kai kalbam apie žmogaus teisų pažeidimus Šiaurės Kaukaze. Be abejo, reikia paminėti žmogaus teisų pažeidimus, bet taip pat reikia ir sukurti sąlygas tam, kad būtų galima laikytis žmogaus teisų. O jeigu iš išorės teroristinės organizacijos finansuojamos, tai beveik nieko negalime padaryti ir rezoliucijoje apie tai nėra ne vienu sakiniu paminėta. Ačiū ir dabar pabaigoje Ana Gomeš. Pirmininkė, aš visiškai palaikau šią rezoliuciją, kuri yra paremama ir mano politinės frakcijos. Tai yra ir Sakarovo premijos paremimas suteiktos ponui Orlovui ir taip pat tai yra aiškus pasisakymas prie žmogus teisų e, negerbimą Šiaurės Kaukaze. Noriu pasakyti, kad ponas, ponas Mirskijus kalbėjo, jisai kritikavo pono Orlovą, kad jisai negali, kad jis nepakankamai išnaudoja savo galimybės kaip, kaip kovotojo žmogaus teisės. Visi žinome, kad nereikia jokio titulo, nereikia būtinai būti e, memorial nariu ar, ar būti e, apdovanota Sakarovo, e, Sakarovo premija, kad galėtum kritikuoti tam tikrą valdžią ar, ar, ar veiksmus. Norėčiau pasakyti, priminti, ką sakė ponas Romeva. Reikėtų atkreipti parlamento komisijos tarybos, taip pat ponios Ašton, e, dėmesį į tai, kas vyksta vakarų Saharoje, e, kad Maroko vyriausybė suiminėja žmonės, kurie e, kovoja už nepriklausomybę, už žmogaus teisės rytų Kaukase. Pirmininkas, atsiprašau, mes kalbame apie Šiaurės Kaukazą. Like raising žodis komisijos atstoviai. Dėkoju, kad buvo iškeltas šitas klausimas. Kai pernai buvo oficialiai paskelbta, kad antiteroristinė e, operacija baigėsi Čečienijoje, vis tiek ten tęsiasi smurtas Ingušėtijoje ir e, gretimose regionuose. Antradienį Grozni parlamente e, tai kas įvyko, buvo aišku ženklas, kad padėtis yra labai dar pavojinga. E, Pone Ešton pasmerkė to, šį atvejį ir pabrėžia, kad niekas negali, e, niekas negali pateisinti teroristinių atakų. Labai norėčiau išreikšti gilų, gilę užuojautą aukų šeima, šeimoms. E, šiuo atveju tai buvo civiliai gyventojai ir du policininkai einantys pareigas. Šiaurės Kaukaze toliau vyksta išpoliai. Ir retai yra teisiami tie, kurie už tai yra atsakingi. Aktyvistai, žurnalistai, teisėjai visoje Rusijos federacijoje yra persekiojami, jiems grasinama, jie yra gazdinami. Mm Merlo, e, Memorial, ponios Silvinos Aleksijos, Orlovo atvejai irgi yra atvejai būtent grasinimo ir, ir persekiojimo. Memorial aktyvistės Natalios Astimirovos e, žudikas, nors ir surastas, nebuvo teistas. Europos komisija atidžiai stebi antrąjį pono Orlovo teismą. Europos Sąjunga e, ragina. Rusijos gerbti žmogaus teisės, nes ji yra Junktinių tautų Europos tarybos narė. Rusijoje e, klesti teisinis nihilizmas. Yra imtasi tam tikrų veiksmų, bendradarbiaujant su e, Europos tarybos pirmininko administracija. Europos Sąjunga džiaugiasi galimybę e, apsvarstyti žmogaus teisės su Rusijos federacija. E, ponas Medvedevas pradėjo diskusiją šio klausimu ir ekspertų lygmenių vykstančios diskusijos žmogus teisų e, tema tarp ES ir Rusijos taip pat atveria platformą šiam dialogui. Pirmininkas, ačiū. Baigiame svarstymą šio klausimu, persime prie balsavimo. Balsuosime pirmiausiai dėl pasiūlymų dėl rezoliucijos dėl priverstinių iškeldinimų Zimbabvėje.